Ponas Barry Madlener man pranešė, kad nuo rugsėjo 20 dienos jis nebėra parlamento narys, atsisako narystės parlamentės, taigi parlamentas e, skelbia, kad nuo šios datos jo vieta yra laisva. Atitinkamos Niderlandų institucijos mane informavo apie tai, kad ponas Madlener nuo 2012 metų e, spalio trečios dienos bus pakeistas e, ponia Patricija Kamer. E, Pone Van der Kamen pagal darbo tvarkos taisyklių trečią straipsnį ir antrą jo dalį e, tampa visą teisę parlamento nare, e, kol nebus patikrinti jo įgaliojimai ir, ir kol nebus e, rasta kažkokių prieštaravimų, beje, jinai taip pat turėtų pateikti deklaraciją raštu, kad ji neužima kito posto, kuris nebūtų e, su, suderinamas su Europos parlamentaro darbu.